komisija dėl JAV sankcijų darančių poveikį ES verslui Irane. Iškart suteikiu žodį ponui Bernd Langė. Žinau, kad šioms diskusijoms yra skirta tik tai nedaug minučių. Oui, j'entends bien, monsieur, mais je voudrais m'assurer que monsieur Lange va. Aš jūs girdžiu, bet noriu patikinti, kad ponas Lange netrukus pasirodys. Palaukime keletą minučių, o jei ne, tuomet pradėsime nuo ponios Benkovskos pasisakymo. Nous allons pouvoir reprendre la séance et attendre une toute petite seconde que Monsieur Lang. Dar palauksime šiek tiek, kol ponas Langė užims savo vietą ir jam suteiksiu žodį, kaip klausimo autorių. Ačiū, pane pirmininkė, atsiprašau. Man pranešė, kad diskusijos prasidės 16 e, po 7. Pane pirmininkė, komisijos narė, iš tiesų klausime klausimų bandoma įsiaiškinti apie <clears throat> jungtinių valstijų sankcijų Iranui poveikį Europos verslui. Buvo pasiektas susitarimas dėl Irano brandolinės programos ir buvo sutarta panaikinti atinkamas sankcijas Iranui bei todėl buvo galima tikėtis, kad e, ekonominiai procesai atsigaus. Tačiau e, mus pasiekė informacija, kad JAV didžiąją dalį savo sankcijų panaikino, tiksliau e, įvedė dar 97 metais, dar prieš pradedant Iranui vykdyti savo brandolinę programą, tos sankcijos nebuvo panaikintas ir jos daro poveikį taip pat ir ES verslui. Taigi dabar kyla klausimas, kokį poveikį patiria ES įmonės dėl šių ankstesnių sankcijų, nes <clears throat> vienos įmonės patyrė aiškių problemų ir sunkumų, kitos tuo tarpu po inirtingų diskusijų su JAV tarnybomis mm, sulaukė išimčių, tačiau bet kokiu atveju mes čia išvelgėme visapusiškas plačias galimybės nevienodai traktuoti JAV ir ES e, verslo įmonės, e, taigi tos ekstrateritorialinės sankcijos, e, ekstrateritorinių sankcijų, JAV sankcijų poveikis ypatingai juntamas bankų sektoriuje, nes ES įmonės praktiškai neturi galimybės užsitikrinti savo projektams tinkamą finansavimą. Puikiai žinote, kokios svarbios yra bendarbiaujant ekonomikos ryties su Iranu atsiveriančios galimybės ir kok, koks svarbus šio bendarbiavimo poveikis taip pat Irano ir ES visuomeniai. Todėl prekybos, tarptautinis prekybos komitete ir buvo nuspręsta šį klausimą, kurį atsakoma žodžiu, užduoti, norint išsiaiškinti, kaip situaciją vertina komisija ir e, norėdavo paklausti, kokiu priemonių buvo imtasi, kad būtų gyvendinti prisimti įsipareigojimai, siekiant jungtinėms valstijoms pirmiausiai, aiškiai parodyti, kad tas e, JAV sankcijų ekstrateritorinis poveikis neturėtų būti neigiamas ES verslui. Noriu paklausti, ar jūs kalbėjotės su amerikiečiais ir kokio iš jų sulaukėte atsakymo, jeigu taip, ir taip pat norime sužinoti, kaip įsivaizduojate šiame kontekste galimybę užtikrinti ES įmonių veiklos saugumą. Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymą, komisijos narė. Ačiū ponui Langiai, ponė Bienkovska, Jums žodis atsakyti komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Praėjus penkiems mėnesiams po kai buvo atšauktos sankcijos Iranui, mainais už tai, kad Iranas nebeigyvendina brandolinės programos, tikrai atėjo laikas aptarti e, bendro visapusiško veiksmų plano poveikį e, Iran ES e verslui. Visų pirma, norėčiau akcentuoti, kad sankcijų atšaukimas buvo svarbiausias brandolinio susitarimo elementas Tai yra tva, plano įgyvendinimo tvarumo ir sėkmės pamatas. Mes suinteresuoti tuo, kad Iranas pasinaudotų e, ekonominiais atsivėrusiais pranašumais. Be bejoniais, dabar esame labai e, svarbiame e, kelio etape. Ir vyriausiai galiotinė ir kiti septyni komisijos nariai, bei aš vykome į Teheraną balandžio mėnesį ir stebėjome šalies e, vidaus diskusijas dėl e, patvirtinto plano e, naudos. Tai, tai plačiai suvokiama. Ir e, to plano įgyvendinimo, įgyvendinimo sėkmė atidžiai stebime Europos Sąjungoje. Tuo užsima vyriausiai galiotinė, kuri atsakinga už šio plano įgyvendinimo stebėjimą. Noriu patikinti Jūs, kad mes esame pasirengę e, įgyvendinti įsipareigojimus pagal sutartą planą, atšaukti sankcijas ir parengti gairias įgyvendinimo datą. Taip pat e, suteikti pateikti, pa, patikslinti, paaiškinti visus plano aspektus. Taip pat esame pasirengę bendrauti su verslo sektoriumi ir e, paraginti ekonominius subjektus, norinčius vykdyti veiklą ir ne ten vykti. Reikia aiškiai pasakyti, dar yra iššūkių, kurias reikia įveikti. Finansiniai ir bankiniai aspektai turėtų būti tinkamai vertinti, tačiau juos reikia matyti tam tikroje perspektyvoje. Iranas buvo izoliuotas nuo pasaulio ekonomikos daugiau nei dešimtį metų. Irano bankai buvo atskirti atkirsti nuo tartautinių finansinių sistemų visą šį laikotarpį. Mes žinojome, kad e, visapusiška Irano reintegracija į pasaulio ekonomiką neįvyks per dieną, tačiau esu įsitikinusi, kad e, pas, bus pasiekta sėkmės. Bankai atsižvelgia ir kitus dalykus, darydami vertinimą. Visų pirma, teisingas ir visapusiškas JAV sankcijų įgyvendinimas. E, kalbu apie Irano banko reglamentus, taip pat kovas su, finan, su terorizmo finansavimu. Mes aktyviai dalyvaujame darbe abejo, veikloje abiejose sektoriuose. E, vyksta nuolatinės konsultacijos su Vašingtonu nuo šių metų sausio 16-osios. Junktinės valstijos du kart e, atnaujino savo gairės ir skirti nuolatos atnaujina dažnai užduodamų klausimų skyrių. Tai suteikia aiškesnės informacijos verslo atstovams ir tai yra nuolatos kintantis dokumentas. Taip pat raginame JAV užsienio e, įmonių, už, užsienio įmonės atsakingą departamentą informuoti mūsų institucijas. Taip pat e, Bruselėje rengiamės e, organizuoti simpozumą skirtą sankcijų atšaukimui Irane ir sukviesti verslo atstovus. Gegužės 19 įvyko susitikimas su Junktinės karalystės, Prancūzijos ir JAV užsienio reikalų ministrais ir ten buvo aptartas bendro visapusiško veiksmų plano signalas ir poveikis ir verslininkai buvo paraginti e, vystyti veiklą Irane. E, Naudodamas į šią galimybę norėčiau pasakyti, kad mes tikrai vertiname Junktinių valstybių pastangas suteikti daugiau aiškumo e, apie JAV e, pagrindinės sankcijas, kurios atsiliepia Europos bankininkystės sektoriui. Taip pat būtina, kad JAF imtųsi kitų žingsnių reglamentavimo srityje. Įmonės yra sunerime dėl šių klausimų, ypač e, kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu aspektais. Žinoma, čia reikia nuveikti daugiau. Bendradarbiavimas ir konsultacijos e, finansų darbo grupės veikloje turėtų būti svarbiausias prioritetas. Mūsų apsilankimas Irane buvo galimybė e, užmėgsti e, galimybę bendradarbiauti ir dirbti visais šiais klausimais. Nežiūrint susijusių iššūkių, e, plano pozityvus poveikis jau a, matosi. 20 procentų išaugo e, verslo veikla tarp Irano ir ES per, per šių metų pusmetį. E, penki Irano bankai buvo e, į, susėti su SWIFT sistema. Taip pat nemažai bankų, taip pat ir Europos bankai e, užmesgė korespondentų ryšių su Irano bankais. Taip pat susipažinę su naujomis taisyklėmis į veiklą įsijungia nauji subjektai. Spalio mėnesį E, organizuosime Europos ekonominę misiją į Iraną, kur e, bus atstovaujami Europos MVI ir verslo atstovai. Tai bus verslo e, plėtotės veikla. Taip pat norime pasitelkti nacionalinės kreditų draudimo įmonės, kurios galėtų duoti daugiau papildomų garantijų investuotojams. Visi šie dalykai yra sudėtingos realybės e, elementai. Dar pritruks laiko, nes tarptautiniai verslo bendruomenį reikia prisitaikyti prie realybės e, po plano įgyvendinimo. Žinoma, mes negalime priversti bankų ir verslo įmonių e, priimti tam tikrus sprendimus susijusiais klausimais. Darysime viską, kad Iranas galėtų pasinaudoti šio plano nauda. Toliau e, vykdysime konsultaciją su JAV, kad e, gautume kiek įmanoma daugiau tikslesnės informacijos. Taip pat e, bendrausime su Europos verslo bendruomenė ir teiksime paramą Irano verslo ir bankų institucijoms. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Bostinaru. Trys minutės socialdemokratų vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė. Man labai malonu prieš metus matyti, kaip Irano brandolinėje sutartyje buvo pasiekta pažangos po ilgų ir sudėtingų dėrybų. ES suvaidino pagrindinį, sakyčiau, gyvybiškai svarbu vaidmenį e, siekiančios pažangos. Ir aš jau tuo metu sakiau, kad ši sutarti, ta sutartis turi būti naudinga visoms suinteresuotoms pusėms. Bendras E, veiksmų planas patvirtintas e, spalio mėnesį gali būti pagrindas viso regiono saugumo ir plėtrai. Tačiau vis tik išlieka labai svarbu, kad tas planas būtų kruopšiai įgyvendintas ir gera valia įgyvendintas visų partnerių ir visų regiono subjektų. Ir tai turbūt padaryta kuo greičiau. Nepamirškime, kad šis sutartis neapsiriboja tik techninėmis detalėmis ir reikia pasidžiaugti, kad iraniečiai palankiai priėmė šią sutartį, kai ji buvo priimta. Tikimės, kad taip bus, taip pagerės iraniečių gyvenimo lygis. Labai svarbu, kad šis sutartis būtų sėkmingai gyvendinta, nes tik taip mes galėsime pademonstruoti diplomatijos ir dėrybų naudą. Apskritai, e, parodysime, kad ji yra pranašesnė už griovimo ir konfrontacijų politiką. Vietoj to, kad dalinai panaikintų sankcijas, ES įmonės ir toliau susidarė su sunkumais patekti į Irano rinkas, todėl kad išlieka amerikiečių sankcijos ir jos turi ekstrateritorinį poveikį. Mes taip pat puikiai žinome, kad išlieka nemažai amerikiečių regionių partnerių e, interesų susijusių su e, pavyzdžiui, balistinių ginklų naudojimu. Todėl labai svarbu, kad būtų išnaudoti visi mūsų bendradarbiavimo su JAF diplomatiniai kanalai, kad rastumėm ilgalaikį, o galbūt nors ir laikiną sprendimą Europos įmonėms iškylantiems pro, sunkumams, problemams ir kartu su Irano partneriais turime sukurti Europos investicijoms saugę aplinką. Komisijos narė, komisija turėtų kuo greičiau išanalizuoti galimybės patvirtinti naują mechanizmą ir priemonės, kurios sumažintų Europos įmonių priklausomybę nuo amerikietiškų kreditavimo ir draudimo institucijų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Zahradil ką tik atėjo, todėl aš žodį jam iškart ir suteiksiu vienai minutiai ECR vardu. Obavam, že, e... Labai ačiū. Bijau, kad e, mes su Iranu dar turime e, labai daugia prasmius santykius. Mano komitete, INTA komitete yra nemažai kolegų, kurie stebi žmogaus teisų padėtį skirtingose valstybėse ir yra pasirengę patvirtinti bet kokias sankcijas valstybėms, kurios pažeidžia žmogaus teisės. Tačiau aš manau, kad Irano atveju taip nėra. Ir uh, teokratinės diktatūros esmės mes vis tik dar pakankamai neįvertiname. Irano visuomenė ženkliai pasikeitė, vyriausybės struktūrose tai dar nesispindi. Kalbame apie teokratinę diktatūrą, tai yra antivakarietiškos koalicijos, kuriai priklauso Rusija, Asadas ir Sirijos Hezbollah judėjimas dalis. Tai yra valstybė, kurie siekia regioninės hegemonijos. Tai būtų milžiniškas uh, trūkumas ES, milžiniška problema ES. Iranas niekada neapleido e, brandolinių ambicijų, todėl aš rekomenduočiau elgtis labai atsargiai santykiuose su Iranu. Minutes. Pone Šakė, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisijos narė kolegos, šioje diskusijoje kalbam apie tai, kad reikia sukurti daugiau užkumo ES įmonėms siekiančiams investuoti ir prekiauti su Iranu, po to, kai bus, buvo panaikintos sankcijos po brandolinės sutarties. Tačiau iš toliau išlieka Junktinių Amerikos valstijų sankcijos dėl žmogaus teisų pažeidimų. Dėl to yra e, stabdoma brandolinių raketų, e, raketinė programa. E, Ir tos sankcijos sukuria neiškumų Europos įmonėms. Dėl ekstrateritorinio poveikio e, daugelis suinter, su, suinteresuotų tuo regionu įmonių susilaiko. Ir uh, e, matome, kad uh, e, bankai uh, e, nenori E, investuoti į Iraną, jeigu žino, kad net ir elgdamėsi teisėtai Europoje susilauks sankcijų iš Junktinė Amerikos valstijų. Ne tik bankų apribojimai, bet ir vizų reikalavimai trukdo uh, vykdyti verslą su Iranu o juos išlaiko Junktinės Amerikos valstijos. Po to, kai mes paprašėme, kad ši diskusija vyktų, sekretorius Kerė susitiko su bankais dirbančiais ES ir mes norėjome išsiaiškinti, ar buvo suvokti bankų interesai. Ką padarė komisija ir išorės veiksmų tarnyba, kad būtų tie rūpeščiai išnagrinėti Junktinė Amerikos valstijų pareigūnų, kad Europos įmonės turėtų daugiau aiškumo. Ar jūs pradėjote šią problemą svarstyti su Irano administracija? Žinome, kokį svarbų vaidmenį revoliucijos gvardija Irano ekonomikoje atlieka. Ji iš esmės trukdo iš tiesų privataus sektoriaus atsiradimui. Be to iškilo rizika, kad po šios sutarties atsiradusi nauda apsiribos tik tai keletų žmonių, nedidelė visuomenės grupė. E, pagrindas mūsų frakcijai ir Europos Sąjungai, kad išliktume patikimi, yra nepriklausomos politikos sukūrimas. Junktinėmis Amerikos valstijos mums buvo reikalingos, kad pritrauktume Iraną prie dėrybų stalo, bet visuomet mes stengiamės dirbti nepriklausomai, vadovaudomėsi savo sprendimais, savo e, nuomonę ir stengiamės įvertinti, kurie politikos tikslai mums yra naudingiausi ir vertingiausi. Ačiū. Dabar vieną minutę ponui Kuso per miui. Ačiū pirmininkai Europos Sąjunga ir toliau e, išlieka JAF interesų įkaitė, taip pat ir išorės prekybos santykių srityje yra apribojama veiksmų laisvė ir mūsų interesai pažeidžiami. JAF sankcijos e, daugiausiai žalos daro Irano žmonėms ir tą mes matėme Ir 1990 metais, kuomet e, jungtinės tautos informavo, kad pasaulyje dėl varių sankcijų mirė milijonas vaikų. ES įmonėms ir toliau kyla rimtų problemų užsitikrintant prieigą prie Irano rinkų dėl to, kad galioja JAV sankcijos. Daugelis verslininkų kurie plėtoja verslą, taip pat ir JAV sulaukia grasinimų, jeigu bando e, pradėti imtis verslo Irane. Mes negalime su to taikstytis. Ponas Buchneris. Ačiū, man pirmininkė, dabar e, atsveria istorinė galimybė padaryti galą dešimtmetį trukusi Irano izolacijai. Tai yra būtina, jeigu norime pagerinti toje šalyje žmogaus teisų padėtį ir jeigu norime daryti įtaką teroristams artimuosiuose rytuose. Irano visuomeniai reikia sankcijų panaikinimo, nes Irane taip pat yra bedarbių, yra nemažai žmonių gyvenančių žemiaus skurdo ribos ir tik tai panaikinus sankcijas, vystant prekybą, pagerinant šalies ekonominę padėtį, galima pagerinti ir jų e, gyvenimo sąlygas. Todėl siekiant užkirsti kelią radikalizmo stiprėjimui yra nebūtina pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas, todėl mums nieko kito nelieka, kaip tik stiprinti ekonominį bendradarbiavimą, panaikinti sankcijas, galbūt e, istoriškai JAV taikytos sankcijos ir yra pagristos, tačiau manau, kad nepriimtina, kad e, Vokietijos ir ES įmonės turėtų laikytis arba taikyti JAF įvestas sankcijas, nes taip, taip pažeidžiamas ES suverenumas. Pone Bukneri, ar atsakytumėte į pono Funzulikos klausimą pagal Minosios kortelės procedūrą? Prašau. Mels kolega, ar nemanote, kad komisija turėtų aptarti su JAV pareigūnais ekstrateritorinį JAV sankcijų poveikį e, Europos verslui e, tam, kad tas verslas e, neturėtų baimintis dėl galimų sankcijų arba baudų. Atsakymas. Savaime suprantam, aš manau, kad reikia darybų keliu išsiaiškinti visas aplinkybės susijusias su šiomis sankcijomis derantis tarp ES ir JAV atitinkamų pareigūnų. Visiškai pritariu su teiginiu. Pone Begin. Aš pirmininkai, mėly kolegos, kas iš tiesų patvirtino taisyklės, kurios galioja ES verslo, ar mes ar Vašingtonas. Europos komisija 15 metais panaikino sankcijas Iranui ir dabar ES įmonės gali laisvai prekiauti su Iranu JAV sankcijų tuo tarpu nepanaikino ir e, JAV sankcijų poveikis juntamas tačiau ir Europos verslui, tai vadinamas tai vadinama ekstrateritoriniu poveikiu. Tačiau reikia paminėti ir būtinybę Iranui pagerinti žmogaus teisų padėtį, kad sankcijos būtų visiškai panakytos. Tačiau šiomis sankcijomis prekyba nėra blokuojama ir ES įmonės atsivėrusias spragas dabar užpildo. Tačiau labai keista, kad e, JAF vyriausybė po to, kai atitinkama blokada buvo panaikinta iš ES pusės, pradėjo dabar taikyti tinkamas priemonės, kurios uh, daro žalos ES verslui, ypač bankų sektoriui. Ir mes turėtume paprašyti JAV taikyti atitinkamas išimtis, tačiau jas užsitikrinti ypač smulkiam verslui yra labai sudėtinga. Dar kad noriu pakartoti, kad Iranas dar turi daug ką nuveikti, kad uh, perėtų prie demokratinės sistemos, tačiau jeigu jau Europa uždegė žalę šviesą prekybai su Iranu, tai JAV čia tikrai negali tarti spenčio klausimus paskutinio žodžio. Pons Borgėdžio vieną minutę. Pane pirmininkė, rytoj vyks referendumas dėl Junktinės karalystės išstojimo. Aš tikėjausi, kad ES užims energingesnę poziciją <clears throat> šiuo klausimu, kaip ir siekdama apginti Europos verslo interesus Irane, nes komisija pripažino, kad nėra žinoma, kokias sankcijas JAV taiko Iranui Europos verslas visuomet buvo raginamas įsitvirtinti Irano rinkoje, o tai yra labai svarbu, ypač Italijos įmonėms, kurios e, prieš įvedant sankcijas aktyviai prekiavo su Iranu. Genujos uostai jau dabar daug konteinerių stovi parengtų išsiųsti į Iraną. Tuo tarpu mes dabar susidurėme su problema <clears throat> kuris sukelia rimtų sunkumų mūsų verslų ir darbuotojams. Parlamentas čia laikosi ryštingos vieningos pozicijos ir nori, kad šios sankcijos būtų panaikintos, nes jos kelia grėsmę ir kenkia mūsų įmonėms. Ponas Golnis vieną minutę kalbės. Džiaugiuosi, kad vyksta diskusijos dėl JAV sankcijų yra ne E, jų pasiekmių Europos įmonėms. Ir yra dar du klausimai raštų, kuriuos pateikiau komisijai ir laukiu atsakymų. Pastarųjų dienų aktualijos atskleidžia, kad jav administracija e, teikia prioritetą nacionalinėms įmonėms e, konkurencijoje su ES. E, sankcijos netaikomos jav įmonėms. Ir grėsmė kyla Europos įmonėms. Tokia yra realybė. E, valstybės sekretorius John Kerry e, supranta, tai Airbus jau e, penkis mėnesius laukia, kad užsienio įmonių tarnyba JAV duotų leidimą. O kiti prašymai suteikti išimtis. Iš E, pavyzdžiui, bankų, BNP banko pateiktas pasiūlymas, e, prašymas buvo atmestas, kalbame apie milijonus eurų e, vertės. Ir nie, nie viena Europos institucija nieko negali padaryti. Tai gėda, jūs esate Vašingtono vasalai. Dabar dviems minutėms žodis ponui Zafalė. Ačiū, ponė pirmininkė. Susitarimas ir tai laisniškas sankcijų panaikinimas leis atgaivinti priekybą su Iranu, kuri silpnėjo nuo 2005 metų. Tai svarbu, e, nes šalyje yra 80 milijonų gyventojų. Tai taip pat padės pritraukti, pritraukti investuotojų į šalį e, technologijos, atsinaujinantis energijos šaltiniai, visos šios nuėvės pasieks Iraną. ES, JAF ir Iranas turi dirbti drauge, kad santykiai būtų pagristi abipusių pasitikėjimų ir laikytis susitarimo. ekonomikos srityje dėl skaidrumo stygiaus ir turime užtikrinti, kad e, lėšos nebūtų e, taip nukreipiamos, jog jos būtų panaudojamos e, teroristinių organizacijų finansavimui. Reikia gerinti investicijų klimatą, yra ne. Dabartinė situacija yra tokia, kad bent jau 10 procentų e, įmonių norinčių prekiauti su Iranu negali to daryti, joms draudžiama tai daryti. Komisija turi skubiai perduoti šią žinę JAV institucijoms. Labai svarbu, e, tie supratimo memorandumai labai svarbus, kurie pasirašyti iki šiol yra. E, bet gerai būtų, kad jie taptų apčiuopiamais e, praktiniais priekybos susitarimais. Toliau žodis ponui Barekov. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu atsakingas už Iraną energetikos komitete. Iranas turi pasinaudoti šio plano nauda. Europos verslas E, yra pasirengęs atkurti ryšį su Iranu, ypač energetikos srityje. Ir reikėtų sureguliuoti šiuos klausimus su Iranu ir JAV. O užduotis e, už šiuos klausimus tenka komisijai. Kai kurios sankcijos atšauktos, bet papildomas sankcijas dar taiko JAV. Iranas sustabdė savo brandolinę programą nes to e, reikalavo Europos komisija. Bulgarijos premjeras ir ministrai pateikė pasiūlymą dėl bendradarbiavimo su Iranu ir žinau, kad mane šiame darbe parems Europos komisija, nes žinau, kad čia e, dar reikia daug nuveikti. Ačiū toliau žodžius, ponai Teličkai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Atsakėte šiandien į klausimą. Atsakymas buvo dvipusis. E, pristatėte pastangas, e, kurių įmasi komisija, jūsų kolegos, valstybių narių atstovai Irano atžvilgių. Nebejoju, kad jūs dedate reikalingas pastangas. Ir manau, kad mes vykdome dvigubą darbo tvarkę - ekonominę darbo tvarkę ir darbo tvarkę Ir taip pat reikia ir žmogaus teisų ir demokratijos klaidos e, darbo tvarkės yra ne. Kita jūsų dvipusio atsakymo dalis man kelia sunkumų. Tai klausimas dėl JAV jūs mažiau laiko skiriate šiam aspektui savo atsakymą. Jūs sakėte, kad yra pažangos, e, sutikrinant aiškumą, kad JAF e, teikia informaciją, nebejoju, kad taip ir yra. Bet iš tikrųjų yra atvejų, kurie yra tikrai labai sudėtingi. Ir yra vienas e, labai nemalonus atvejs Airbus ir Boeing. E, Boeingas pradės darybas daug vėliau su Iranu nei Airbusas pasirašė susitarimą. O Airbus kompanija laukia jau penkis mėnesius, kad JAV išdo departamentas duotų tai įmonį leidimą. Tai nepriimtina. Reikia dėti pastangas, bet reikia ir rezultatų. Papasakokite, kaip mes jums galėtume padėti, bet ateityje reikėtų iškesnių rezultatų. Ačiū, ponė Pirmininkė. Toliau, ponė von Štork. ponė pirmininkė. Iranas pasirašė e, brandolinį susitarimą ir todėl ES ir JAV atšaukė sankcijas Iranui, bet tik iš dalies. Tam tikras veiklos rušis galima vykdyti, bet įmonėms taikomos sankcijos. Vienas iš tokių pavyzdžių Siemens kompanija. Jūs minėjote tą selektyvę procedūrą, kuri galioja. Tačiau norėčiau paklausti, kodėl amerikiečiai taiko tas konkrečias sankcijas europiečiams. Kodėl amerikiečiai patys gali pirkti naftą iš Irano, o Europos įmonės e, dirbančios šioje srityje susiduria su sankcijomis. Mes kalbame apie laisvą prekybą. Laisva prekyba gali būti baudžiama. Už ją gali būti baudžiama? Žinoma, mes negalime apriboti savo laisvos prekybos ir susitaikyti su, su tokiamis galimomis bausmėmis. Ačiū, ponė pirmininkė. Iranas suteikė visas garantijas, kurias 2015 m. Liepos 14 d. sutartis numatė brandalinėje programoje. Kitaip tariant, ES sankcijos 2016 m. sausio mėnesį buvo panaikintos vietoj to, kad būtų sugrįžta prie normalios prekybos, e, prie tarp Irano ir kitų pasaulio dalių, Europos bankai vis dar atsisako investuoti, nes bijo Junktinė Amerikos valstybių baudų. E, bus neseniai pasirašė e, sutartį, kurią vizavo Prancūzijos prezidentas ir Irano prezidentas, bet tas sutartis negali būti gyvendinta. Didelė bauda už tai amerikiečių buvo įvesta. Negalime leisti, kad taip atsitiktų. 2015 metais buvo aiškus principai numatyti. ES turėtų jau rytoj imtis drąsiai elgtis ir reikalauti, kad JAV laikytųsi savo įsipareigojimų. Prancūzija turėtų uh, drąsiai pareikalauti, kad e, Prancūzijos centrinis bankas finansuotų e, prancūziškus projektus Irane. Ačiū, toliau panas Balčiau. Viena minutė. Köszönöm a szót. 2015. Ačiū, ponė pirmininkė. 2015 Liepą Iranas pasirašė sustarimą su tarptautinė bendruomenė, leisdamas susipažinti su savo brandalinio programa mainais už sankcijų panaikinimą. Tačiau JAV dėjo visas pastangas, kad bankų sektorė tos sankcijos ir toliau būtų taikomos. Manau, kad ES privalo suinteresuota būti bent jau um, siekdama spręsti migrantų problemas, išlaikyti gerus santykius su Iranu. Tuo tarpu Junktinės valstijos um, privalo dėti visas pastangas, kad sankcijos būtų panaikintos ir turi daryti spaudimą Saudo Arabijai, kuri dalyvauja konflikte Jemenio. Jemenas yra Irano sąjungininkas. Pone Tomačič dabar. Labai ačiū. Šis atvejs aiškiai parodo, kokia delikati yra Europos padėtis pasaulio diplomatinėse, kariniuose ir prekybos santykiuose. Mes esame Junktinio Amerikos valstybių pagrindinis partneris, todėl labai daug metų turėjome tam tikrų privilegijų. Tačiau ši partnerystė gali turėti ir neigiamą pusę, kaip kad dabar yra Europos e, įmonėms vykdant verslą Irane. Kai kurie kolegos pasinaudos šią padėtimi ir iškels abejonių dėl partnerystės su ES, tačiau man atrodo, kad jie klysta. Šiuo atveju mes turime patvirtinti, kad Europa yra stipri nepriklausoma pasaulinė veikėja, turinti Amerikos partnerių pasitikėjimą. Tuo pat metu turime demonstruoti gerą valią ir patikimumą rytų partnerių akise. <clears throat> Europos ir Amerikos tarpusavio santykiai yra nenuneigiamas faktas, tačiau tai nereiškia, kad Europos vaidmuo gali būti konstruktyvesnis šiuo atveju. Frau Präsidentin, meine Prečel, pirmininkė, ponios ir ponai, tai yra dar vienas puikus pavyzdys to, kad e, Europos Sąjungos ir JAF administracija mėgsta kalbėti apie laisvą priekybą, tačiau mažai daro, kad ji iš tiesų vykti ir komisija tik tai uh, stebi šios procesus, jokių veiksmų nesimdama. Bankai toliau baiminasi finansuoti projektus Irane, nes nenori sulaukti JAV sankcijų ir todėl smulkaus verslo plėtoti Irane yra neįmanoma. Ir dabar mes matome, kad ir stambios įmonės nuo to e, kenčia. Nuo sausio mėnesio Airbus kompanija laukia leidimo pasirašyti susitarimą su Iranu. Tuo tarpu vakar buvo paskelbta apie Boeingo pasiektą susitarimą 25 milijardų vertės su Iranu ir čia mes aiškiai galime kalbėti apie ekonominį JAV karą e, su ES. Komisija paprasčiausiai sėdi nieko neveikdama. Ponas Funtulis. JAF sąmoningai bando apriboti Europos ekonominę veiklą. Irane tai nieko bendro neturi su Irano brandolinė programa, tai bandoma apginti JAF prekybos interesus. Puikiausias pavyzdys yra susitarimas su Airbus kompanija, kuris buvo pasirašytas Irano vyriausybės dėl 118 lėktuvų įsigijimo ir praėjus penkeriems mėnesiams tas susitarimas nepradėtas įgyvendinti. Tai yra susijęs su Boeing kompanijos interesais, kuri pradėjo dėrybas dėl 120 lėktuvų pardavimo. Taip atrodo prekybos solidarumas toks, kokį jį suvokė JAV. Ir aš manau, kad pasirašius laisvos prekybos su JAV susitarimą TTIP galime įsivaizduoti, kas mūsų laukia, nes būtent e, santykiai ekonominiai su Iranu yra aiškus to pavyzdys. Dabar pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžiu, ponas Kaputo, pirmasis, ačiū, ponė pirmininkė. Sankcijų uh, kurias mm. taiko JAV ekstrateritorinis pobūdis, kelia papildomų problemų Europos įmonėms patekti į Irano rinką. Nuo 2012 iki 2013 e, impor, ES importas į Iraną nukrito 86 procentais. Europos šalis yra sudarė įvairių susitarimų ir uh, Junktinės valstijos turi laikytis konstruktyvaus požiūrio. Iranas įsipareigojo e, nebevykdyti savo brandolinės programos, reikia perėti prie konstruktyvaus tarptautinio dialogo, kuris atvertų kelią visą pusiškai Irano integracijai į tarptautinę bendruomenę. E, santykiai su arabo e, pasaulio šalimis yra svarbus šiame regione, tai padėtų išgelbėti nemažai žmonių gyvybių. Toliau ponas Morajas. Atsiprašau, ponas Marijas. Europos verslo e, įmonių dauguma, nežiūrinti tai, kad pasirašytas susitarimas nenori e, vystyti veiklos Irane, nes bijo susilaukti sankcijų iš JAV dėl e, kurios toliau galioja. Europos Sąjunga turi rasti šios situacijos sprendimą, e, nes e, dabar ES e ir Irano santykiai strigė. Šioje šalyje yra 80 milijonų žmonių, ten vyksta esminiai šalies atkūrimo darbai, tiesiami keliai, netolimo ateityje bus statoma 20 oro uostų, būtina statybų įmonėms bendrovėmis, pavyzdžiui, iš tokių šalių kaip Graikija, turėti galimybę patekti į tą rinką. Taip pat daugybė Graikijos įmonių, tiekėjų, distributorių, vaistų pramonės e, srityje yra pasirengę dirbti Irano rinkoje, bet bijo tai daryti. Ponas Jakovčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Kai lankiausi Irane vieną kartą, sankcijos vis dar galiojo. Bet aš mačiau, kad Iranui labai svarbu e, palaikyti ekonominį bendradarbiavimą su Europa. Aš suvokiau, kad Irano ekonomika uh, yra vieta, kur gali atsiverti daugybę investavimo galimybių Europai. Todėl esu įsitikinęs, kad dabartinė situacija yra tik žaidimas, kurį e, mūsų Amerikos partneriai žaidžia su Europa. Boeing įmonės atvejais. Airbus įmonė turėjo gerą poziciją, bet jie sutarties nebepasirašys. Taigi situacija yra dvipusė. Viena vertus ekonominių požiūrių ji įdomi ES, ji įdomi ir politinių požiūrių. Ir manau, kad turėtume išnaudoti visas galimybes čia. Ponas Apitidėjo. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα της εξωτερικής Ačiū, ponė pirmininkė. Viena svarbiausių institucijų formuojančių Europos politiką yra taryba bei komisija, tačiau jos nesugeba uh, vykdyti tinkamos politikos su JAF ir daugybė sprendimų yra niekiniai ir, ir atsisuka prieš Europos Sąjungą. Daugybė Europos įmonių, kurios norėtų vykdyti veiklą ir ne, negali to daryti arba susilaukia sankcijų už bandymą uh, vystyti veiklą ir ne iš jungtinių valstijų. Būtent todėl E, susidaro nesažiningos konkurencijos situacija. Ypač jeigu tos įmonės veikia ir JAV, tos įmonės susilaukė labai griežtų sankcijų, tai visiškai nepateisinama. ES privalo imtis veiksmų kuo greičiau, kad Europos verslininkai galėtų veikti Irano e, rinkose, ypač energetikos. Ačiū kolegos, dabar žodis poniai Benkovskai atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Įvyko naudingas keitimasis nuomonėmis ir noriu padėkoti visiems nariams už jūsų pasisakymų aiškumą. Noriu Jūs patikinti, kad mes analizuojame šią temą ir tyriame visus konkrečius atvejus. Aš papasakosiu apie Airbus ir Boeing atvejį, bet šiuose diskusijose mm, noriu padaryti išvadą, kad musieja bendras interesas E, mes norime, kad veiksmų planas pasiteisintų visų dalyvių atžvilgių, ypač Europos įmonių, Europos verslui ir kad taip įvyktų Irano reintegracija į pasaulio ekonomiką. Noriu dar kartą pakartoti, kad ES pasirengusi teikti visą reikalingą paramą ir teikti garantijas privačiam sektoriui dėl sankcijų pakelimo ir verslo galimybių išnaudojimo Irane ir žinoma ginti Europos verslo interesus dėl Airbus įmonės. Galiu tik pasakyti, kad Airbus įmonė pasirašė sutartį prieš daugelį mėnesių. Sausio pabaigoje per Irano prezidento apsilankimą e, Prancūzijoje, e, kur vyko lėktuvų paroda. O Boeing įmonė pasirašė su tik supratimo memorandumą. Tai nėra tikras sandoris, tai tik supratimo memorandumas, taip pat dėl lėktuvų eksporto į tą šalį. Taigi abiejų įmonių situacija yra beveik vienoda. Su Air bus pasirašyta sutartis, o su Boeing tik supratimo memorandumas. Žinoma, mes suprantame, kad įgyvendinimas yra testinė užduotis. Turime e, bendrai dėti visas pastangas ir visus jūsų pastebėjimus, nuomonės ir komentarus aš perduosiu vyriausiai įgaliotinį Mogerinį ir noriu padėkoti už tai, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę ir tikiuosi jį dar kartą svarstyti ateityje, nes tai svarbu Europos ekonomikai. Ačiū.